herr präsident! die sitzung ist wieder aufgenommen. tęsiame posėdį. vakarykščio posėdžio protokolo patvirtintas tekstas buvo išdalintas, ar kas nors jam prieštarautų? Ne. Dėkuoju. Taigi patvirtinamas yra protokolas. Dabar